Mėly kolegos, manau, kad laikas jau pradėti. Ir pradėsime nuo pirmo pranešimo. Pagal mūsų darbo tvarkę. Taigi, Madam Gardini Jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, Kyoto protokolo dėl pakeitimo sudarimas, bendras pagal prisimtų įsipareigojimų vykdymas. Taigi balsuojame, balsavimą pradedame. Pierre Nicola. Man atrodo, kad čia šiek tiek per daug mūsų. Taigi, balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu ponę Gardinį. Eikime toliau į kitą punktą. tai Giovanni Lavija pranešimas, susitarimas dėl Islandijos dalyvavimo jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos. Vėlgi elektroniškų būdų balsuojame, pradedame balsuoti. Taip, visi balsavom. Baigiam balsuoti. Priimta. Grįžkime prie, prie pono Džib pranešimo dėl tam tikrų teršalų išmetamų ir aš vidutinio dydžio kūrą deginančių įrengimų. Už, prieš, priimta. 17 kompromisinių. Aišku. But if you want, we can do it. Jeigu norite, galime. Dabar pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroninį būdu. Vienas EPP atstovas, vieno EPP atstovo per daug balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar e, aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar penkioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl ketvirtojo kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko primta. Dabar balsuojame dėl antro A kompromiso. Du A kompromisas, kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Vienu socialistų ir demokratų nariu per daug balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis B kompromisas. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai, kad būtų aišku. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuojame dėl 137, 22 ir 17 įtrės pakeitimų. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinsime elektroniškai. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Vienu EPP nariu per daug. Balsavimas baigtas. Primta. Šimtas dvidešimt aštuntas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pakeitimai. 23, 11 įtrė, 129, 199, 218, 247, 263. Kas už juos? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar devintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Vienas penki nulis pakeitimas. Kas už, kas prieš, Ar yra susilaikančiųjų? Patikrinkime elektroniškai. Panašu, kad balsavo per daug EPP narių, vienu nariu per daug. Balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas. Vienas šeši du pakeitimas, kas už, kas prieš, Ar yra susilaikiusi jų pritarta? Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusi jų pritarta. Pereiname prie kito. 179. Tai yra dešimtojo kompromiso papildymas. Trys kolegos pakeitė, pateikė šį pasiūlymą, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusių jų, patikrinkime elektroninio balsavimo būdu. Balsavimas baigtas, atmesta. Pereiname prie kito. Vienas devyni nulis. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų atmesta? 191. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Vienas devyni trys, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 196, 197, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dobbiamo votare L'emendamento 238 della collega Pietikainen. 238. 238 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pereiname prie kito pakeitimo. Penktasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Dabar septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų priimta. 280 pakeitimas. Trys kolegos pateikė šį pasiūlymą, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroninio balsavimo būdu. Panašu, kad balsavo per daug vienu EPP frakcijos nariu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Judame į priekį. 283, kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusių jų? Panašu, kad atmesta, bet vis dėlto pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Panašu, kad per daug vieno APP narių ir vėl balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Du aštuoni keturi, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Du aštuoni penki, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 286 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 289 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 288 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 290 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 itre pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pakeitimai 295 ir 96 identiški, kas už, juos, prieš, susilaiko, atmesta. 281 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 294, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 297, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 239, 82, identiški, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, atmeštų. 292, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl 12 kompromiso, kas už, prieš, susilaiko priimta. 160 pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkas. 160, taip, kas už? EPP, EPP, už ar prieš? Kas už? Prieš. Susilaiko, atmesta. Dabar 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš? EPP ECR. Kas susilaiko? Priimta. Jeigu norite, galime pasitikrinti elektroniškai. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar 303 pakeitimas, kas už? 303 prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 13 kompromisas, kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Dabar 305 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Atmesta. Antroji dalis atkrenta tuomet. Dabar 306 ir 23 itre identiški pakeitimai. Kas už juos? Prieš. Susilaiko atmesta. 307 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 11 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 339 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 24 įtrė pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 340 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 341. Kas už? Prieš. Susilaiko. Sakyčiau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 343 pakeitimo. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 344 už, prieš, susilaiko, priimta. 342 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pakeitimas 3, 4, 6 ir 163. Kas už juos? Prieš susilaiko priimta. Pakeitimas 347. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 348. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 349. Už prieš, susilaiko, atmesta. 350 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 370 konečnas pakeitimas kartu su 372. Kas už? Prieš susilaiko pastikrinkime. Nes atrodo, kad keistai buvo balsuota. Ar visi baigėte? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 300. 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pakeitimas 373, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 374, už, prieš, susilaiko, priimta. 375, už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 380. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 381. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 382. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 383. Už. Prieš susilaiko atmesta. Dabar 387 už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl trečiojo kompromiso. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dabar turime balsuoti dėl šešto kompromiso. Kas už šeštąjį kompromisą? Kas prieš? Susilaiko. Primta. Konstatuojamosios dalys. Pradedame su 49 pakeitimu. Palūčių kaputo kas už, prieš, susilaiko priimta. 50 už, prieš, susilaiko atmesta. 51 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 52 už, prieš, susilaiko atmesta. Penkiasdešimt penktas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Šešioliktas kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl 64 pakeitimo. Danta, čia, kas už. Ir balsuojame kartu su trečiuoju pranešėjo ir įtre trečiuoju pakeitimu. Už visus juos. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pastikrinkime. Ar visi jau balsavote? Vienas EPP, vienu EPP nariu per daug balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar e, 68. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 69. Už. Prieš susilaiko atmesta. 70 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 71 už, prieš, susilaiko atmesta. 73 už, prieš, susilaiko atmesta. 77 už, prieš susilaiko atmesta. Pakeitimas 78 už prieš sus, pastikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas, atmesta. Aštuonisdešimtas pakeitimas, kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 83 už, prieš, susilaiko, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, atmesta. 82 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 84. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 85. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 86. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 87 už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl 88, kas už, prieš, susilaiko priimta. 89 už, prieš, susilaiko atmesta. 91. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl elektroniniu būdu uh, už uh, pranešimą su uh, visais sprintais pakeitimais. Ar visi jau bal, baigėte balsuoti? Vienu EPP nariu per daug balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar dėl tiesiekuros rezoliucijos balsavimas pradedamas. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsuoti baigėme. Priimta. Dabar dėl sprendimo pradėti iš karto dėrybas Remiantis e, tokiu pakeistu pranešimu, esant komandai, kurie įeina pirmininkas ir visų politinių frakcijų pranešėjai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, priimta. Sveikiname pranešėją, dėkuoju visiems balsavimą. Dabar, kolegos, periname prie 11 darbo tvarkės punkto. Tai yra kolegos Evi pranešimas dėl žalio užimtumo iniciatyvos. Pradedame nuo pirmojo pakeitimo. Kas už į? Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Trečias. Suž? Prieš? Susilaiko. Pastikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Vienu EPP nariu per daug. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Sus. Turbūt esam pakankamai pavargę, jau nebematau rankų pakeltų. Bandykime iš naujo. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Šeštas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Septintas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuntas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmas kompromisas kas už jį, kas prieš, susilaiko priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, primta. 19 už, prieš, susilaiko, primta. 20 už, prieš, susilaiko, primta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 28 už, prieš, susilaiko priimta. 29 už, Atsiprašau, balsuojame dabar dėl trečio kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl 43 pakeitimo. Kas už? prieš susilaiko priimta. 44 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 71 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 71 pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaiko atmesta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 74. Pano Mazuronė pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta Man atrodo, kad didžiosios frakcijos balsavo prieš, pastikrinčiame. Ar visi jau baigėte balsuoti? Vieną apie panarį per daug. Balsavimas baigtas. Priimta. Aš net teisingai mačiau, didžiosios frakcijos nebalsavo prieš. Dabar aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 85 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 86, kas už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi jau baigėte? Vieną apie panarių kaip visat per daug. Ar visi jau baigėte? Baigėme? Priimta. Dabar 95 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 102. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 103. Už, prieš, susilaiko atmesta. 11 kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 111 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas septynioliktas, konečinas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi jau baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Elektroniškai balsuojame dabar. Galutinis balsavimas. Pradame. Vieną panarių kaip visą daugiau. Per daug. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar e, kolegos Pietikainen pranešė dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Pradedame nuo 48 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 142 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 143, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 144, kas už, prieš susilaiko atmesta. Balsavimas pradedamas. Vieno papinarį per daug. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pakeitimas numeris 145. už. Už 145 balsavo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 146 už, prieš, susilaiko, priimta. 147 už, prieš, susilaiko, priimta. 148 už, prieš, silaiko, atmesta. 11 kas už, prieš, nusilaiko, priimta. 149 kas už, atsiprašau, turime dabar balsuoti dėl 150 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 151. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 154. Už, prieš, susilaiko, priimta. 155. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 156. Už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Vieną papanarį per daug. Balsavimas baigtas. Priimta. atrodo, jog yra pakankamai susiskaldimo net ir frakcijų viduje. Devintas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 166. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 167. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 169. Už, prieš, susilaiko, priimta. 170 už, prieš, susilaiko, atmesta. 171 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 172, kas už, 173. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Antrasis kompromisas. Už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 177. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 178. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 179 už. Vien 79 už, prieš, sulaiko priimta. Trečias kompromisas. Ir dėl pakeitimo duot suteikiu žodį pranešėjai. Pone pirmininkė, žodinime pakeitime ir išbraukiamas toks tekstas iš kompromisinio pakeitimo. E, tai yra pereinamajam 20 metų laikotarpiu su galimybė pratesti. Dėl to buvo susitarta ir su kitais šešėliniais pranešėjais. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame dėl trečiojo kompromiso kartu su žodiniu pranešėjus pakeitimu. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Šimtas devyniasdešimt pirmas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 192, 93, 94 ir 95. Kartu už juos, kas už, prieš susilaiko atmesta. 196. Už, prieš, susilaiko priimta. 201. Už, prieš, susilaiko pastikrinkime. Ar visi jau baigėte balsuoti? Vienas buvo narių kaip visat per, draug, per daug. Balsavimas baigtas, priimta. Šimtas devyniasdešimt aštuntas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šimtas devyniasdešimt devintas. Kas už? prieš susilaiko priimta. 205. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 208. Už prieš susilaiko priimta. 209. Už prieš silaiko atmesta. 220. Kas už, prieš silaiko atmesta. 214 ir 11. Kas už, prieš susilaiko priimta. 15. Už, prieš, silaiko priimta. 213. Kas už, prieš, silaiko atmesta. 214. Už, prieš, silaiko atmesta. 216. Už, prieš, silaiko priimta. Ketvirtas kompromisas Kas už ketvirtą kompromisą? Prieš. Susilaiko. Primta. Dabar 219 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 221. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. 224 už, prieš, silaiko, priimta. 225 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 226 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 228 už, prieš, pasitikrinkime. EPP vienu nariu per daug, balsavimas baigtas, atmesta. 229. Kas už? Prieš? Silaiko? Atmesta. 230 už, prieš, silaiko atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, silaiko priimta. 232 kas už. Jisai atkrenta, kadangi 226 atmetėme. Turime dabar balsuoti dėl 2, 3, 4. Kas už 224? Jis prieš? Susilaiko? Atmesta. 235. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 236. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 237. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 238. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? EPP nori per daug balsavo. Atmesta. Du šimtai trisdešimt devintas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 240, 41 ir 42 kartu. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas prieš? Pastikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmestas. 245. Kas už? Prieš? Silaiko? Atmesta. 244. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pastikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Du šimtai keturiasdešimt trečias. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 246. Kas už? Prieš? Silaiko? Atmesta. Jau balsavome dėl 246. E, jisai atkrito, nes mes 245 atmetėme. Bet kuriuo atveju. Dabar balsuojame dėl 247 ir 248 kartu. Kas už? Prieš. Sulaiko atmestą. Dabar norite pasitikrinti elektroniškai, prašom, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 249, 50 ir 51. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 16. Kas už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti, balsavimas baigtas, priimtas. Dabar 253. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 254. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 255. Kas už? Prieš susilaiko pastikrinkime. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Du šimtai penkiasdešimt šeštas. Zomer. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 257. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 258. Už? Prieš susilaiko atmesta. 259 už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas, priimta. 260. Kas už? Prieš. Visą jo atmestą. 271, e, kas už, prieš susilaiko atmesta. 262, kas už, prieš susilaiko atmesta. 263, kas už, prieš susilaiko priimta. 264, už, prieš susilaiko atmesta. 275. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 277. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 281. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 282. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 283. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 284. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 285. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 286 už, prieš, susilaiko, priimta. 287 už, prieš, susilaiko, priimta. 288 už, prieš, susilaiko, atmesta. 289, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 296 ir 7 identiški. Kas už juos? Kas prieš? Susilaiko priimta. Dabar 299. Gardinė. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pastikrinkime. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Aštuonioliktas pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Trišimtai aštuntas, kas už, prieš, susilaiko, primta. 310. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 313. Kas už, prieš, 313 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 314. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 316. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 322. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 323. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 324. Už, prieš, susilaiko priimta. 325. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 326. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 328. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 330, kas už, prieš, susilaiko priimta. 332, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 331, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 333, kas už, prieš, Pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 334. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar turime balsuoti dėl 363 Dorman pakeitimo. 363. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 365 kolegos Dorman pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 363. Oken pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Trys šimtai aštuoniasdešimt penktas gardinė. Kas už? prieš susilaiko priimta. Trys devyniasdešimt du kolegos Dorman pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 393 už, prieš susilaiko priimta. 396. Gardinį. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pastikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 401. Dorman pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 402. Už, prieš, susilaiko priimta. Keturi šimtai šeštas ir septintas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Keturi šimtai devintas. Kas už? Prieš Silaiko priimta. 411. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 412. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 49. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 50. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas, priimta. Dabar balsuojame dėl 56 pakeitimo. Kas už? Prieš visą laiką priimta. P 59 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 60. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 58. Kas už, prieš, silaiko atmesta. 5, 61. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 62. Suderiname su e, priedu, kas už, prieš, susilaiko priimta. 69. Kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas 79 identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 80 už, prieš, susilaiko, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, priimta. 83. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 84. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 85. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 86. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Šeštas pakeitimas. už, prieš, susilaiko. Šeštas pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Primta. 90. Už? Prieš? Susilaiko? Primta. 91. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 92. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 93. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 94. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 95. Už, prieš, susilaiko atmesta. 96 kas už prieš susilaiko atmesta. 97 už prieš susilaiko atmesta. 98 už prieš susilaiko atmesta. 99 už prieš susilaiko atmesta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas penktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas šeštas, už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 109 pakeitimas, nes 107 ir 108 e, atkrenta. Tad 109 dabar. Kas už 109, prieš, susilaiko, atmesta. 111 už, prieš, susilaiko, atmesta Priimta. Šimtas dvyliktas. Visuomenė 112 jau. E, kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 113. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 115. Už? Prieš? susilaiko atmesta. 116. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 117. Už, prieš, susilaiko atmesta. 118. Už, prieš, susilaiko atmesta. 119. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 110. Už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas dvidešimt šeštas. Nes visi prieš tai buvo atkrenta. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Šimtas dvidešimt devintas. Kas už? Šimtas dvidešimt devintai. Kas prieš? Susilaiko atmesta. Šimtas trisdešimtas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Šimtas trisdešimt pirmas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 133 už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 už, prieš, susilaiko, priimta. 134 už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar elektroninis baigiamasis balsavimas. Galutinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar kolegos Patričello nuomonė. Kolegos, dabar balsuojame dėl kolegos patarčiojo nuomonės, dėl komisijos narių klausimų rengimo tvarkos ir praktikos. 14 metų patirtis. Pradedame nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antras. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas, už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas, kas už, susi, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas, už, prieš, susilaiko atmesta. Septintas, dvi dalis, pirmoji dalis. Kas už jį, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 18. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 19. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 20. Už prieš, susilaiko, priimta. 21. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. E, pakartosiu, 21 pakeitimas. Kas už? Prieš? Pastikrinkime. Ar visi baigė balsuoti? Baigiame. Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 23. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 24. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 25. Už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Ar jau visi baigė balsuoti? Priimta. 26 kartu su žodiniu pakeitimu. Socialistų žodinis pakeitimas. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėtume, kad žodžiai always begins būtų pakeisti žodžiu have. Ir pakeitimas skambėtų taip pabrėžima, kad parlamento nariai turėtų turėti galimybę gauti uh, pilną ir išsamų atsakymą iš, komisa, iš komisarų kandidatų. Ačiū. Ar būtų prieštaravimų žodiniam pakeitimui? Neprieštaraujama jam, tuomet balsuojame už 26 su šito žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 33 pakeitimas, e, balsavimas dalimis. Dėl pirmosios dalies pirmiausiai, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Gerai. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš sulaiko primta. Keturiasdešimtas. Kas už? Prieš sulaiko atmesta. Keturiasdešimt pirmas. Už prieš laiko atmesta. Balsuojame elektroniškai dėl nuomonės su pakeitimais. Pradedame. Ar visi baigė balsuoti? Baigiame. Priimta. Vienbalsiai. Sveikiname kolegą Patričelų. Dviejų minučių pertrauka, kad tie, kurie nori išeiti iš salės, galėtų išeiti, o paskui tęsime posėdį toliau. Gerbimi kolegos, panašu, kad tikrai jau tinkamas metas toliau tęsti darbą. Posėdis dar nesibaigė. Šiandieną gana ilgai buvo balsuojama, tačiau balsavimas šiuo metu jau yra baigtas ir dabar siūlyčiau pereiti prie kitų klausimų. Perėsime prie mūsų komiteto darbo reikalų. Ir dabar 14 darbo tvarkės klausimas E, teisės reikalų komitetui rengiama nuomonė dėl S teisės taikymo stebėjimo e, ataskaitos. Ir nedelsdama suteiksiu žodį e, nuomonės pranešėjai poniai Guteland, o jau tada išklausysime pirmasias pastabas dėl šios nuomonės. Taip pat pasisakys ir skirtingų frakcijų šešėliniai pranešėjai. Na ir taip pat prieš pradedant noriu pasakyti, kad pas mus atvyko studentai iš Palermo universiteto ir čia yra ir mano kolega profesorius Armao. Tad džiugu, kad jie stebi mūsų darbą. Tad dabar pradėsime nuo ponios Guteland. Pristatykite savo nuomonę. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Na taip, tikrai nemažas iššūkis pradėti diskusijas po tokio ilgo balsavimo. Tačiau bet kuriuo atveju džiaugiuosi, kad liko bent jau keletas kolegų salėje ir ši nuomonė yra, e, e, bus perduota jūrių komitetų, kaip minėjo ir pirmininkas. Čia kalbama apie ES teisės taikymą ir džiugu, kad mūsų komitete yra taip pat suorganizuotos šios diskusijos, nes kasdien parlamente mes iš paskutinių jūs tengiamės, kad būtų pakeista aplinkosaugos politika ir primami reikalingi sprendimai dėl teisės aktų, tačiau kas nutinka po to? Neretai nutinka taip, kad tos taisyklės, dėl kurių mes nusprendžiame, dėje nėra įgyvendinamos ir tai yra susiję ir su visais kitais klausimais ir manau visą tai tikrai reikėtų dažniau aptarinėti. Vienas pirmųjų iššūkių yra toks. Valstybės narės itin vėluoja perkeldamos direktyvas į nacionalinius teisės aktus ir tada yra teikiami skundai, jos teikia privatus asmenys, įmonės, organizacijos ir tada komisija turi peržvelgti tuos skundus spręsti situacijas ir taip pat komisija atlieka įvairias apžvalgas, stebėseną, taip pat yra ir pažeidimo procedūra pradedama, e, kai komisija e, paduoda valstybės narės į teismą ir tai apskritai reikėtų e, kalbėti apie teisės aktų tinkamumą, tai yra susiję ir su REFIT, reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa, Na ir kalbant apie ES teisės aktus, susijusius aspektus, tai yra aktualu ir mūsų komitetui, nes geresnis aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas yra vienas iš septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų. Tačiau nepaisant to, dauguma valstybių narių neprisima pakankamai atsakomybės, kalbant apie uh, ES aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos teisės aktų įgyvendinama. Neretai netinkamai tai yra įgyvendinama arba visiškai neįgyvendinama. Ir buvo parengta 31 e, ataskaita, metinė ataskaita dėl ES teisės taikymo ir Ten yra paminėta, kad dauguma bylų buvo pradėta dėl e, vėlyvo perkelimo nacionalinius teisės aktus. 68 e, yra atvejai susiję su aplinka, 58 su sveikatos apsaugą ir visuomenės sveikatą. Taip pat yra ir įvairių bylų pradėta dėl pramoninių išmetalų. Antras, e, kaip jau minėjau, didžiausias e, pagal pateikiamų skundų skaičių e, kontekstas yra susijęs su aplinkosauga, tiek ir naujos pažinimo procedūros yra pradedamos ir iš viso 1300 pažydimų susijusių su aplinkos saugos rytimi buvo užfiksuota, tai tikrai su daug iššūkių susidurime, kalbant apie teisės aktų įgyvenimą ES ir savo nuomonėje aš kviečiu komisiją tęsti tą formalią procedūrą susijusią su e, pažeidimo procedūra, tuo atveju, kai nepavyksta neformaliai spręsti problemos. Taip pat kalbama apie įgyvendinimą ir apie perkelimą į nacionalinius teisės aktus ir tai tikrai nereiškia, kad reikėtų mažinti aplinkos ar sveikatos priežiūros ryties apsaugos standartų lygį. Ir kaip jau minėjau, tiek ir piliečiai, tiek ir įmonės, tiek ir organizacijos e, teikia skundus, tačiau manau, kad jie visi turi teisę tikėtis, kad komisija jų skundus peržvelgs greičiau ir bet kuriuo atveju uh, manau, kad komisijai reikia palikti galimybę kažkaip tai prioritizuoti tas bylas, pavyzdžiui, skirti didesnį dėmesį vieniems klausimams ir be to reikia nepamiršti ir ribotų išteklių klausimo. Tai tikrai sudėtinga apžvelgti visus teikiamus skundus, reikia nepamiršti ir REFIT, reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos, ji taip pat yra aktuali, bet kuriuo atveju man atrodo, kad REFIT programa neturėtų tapti pretekstu siekiant sumažinti apsaugos standartų lygį tiek ir aplinkosaugos rytyje, tiek ir maisto saugos rytyje. Ir kalbant apie perteklinį reglamentavimą, visų pirma reikėtų aiškiai apibriežti, kas tai yra. Be abejo, uh, reikia kritikuoti perteklinį reglamentavimą, tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad ES turi teisę taikyti griežtesnės taisyklės, jeigu yra paskelbtas minimalių taisyklių reglamentas ES lygių. Na ir be abejo tikiuosi, kad rengiant nuomonę pasieksi, pasieksime tinkamą pusiausvyrą ir užtikrinsime, kad būtų tinkamai įgyvendinami aplinkosaugos teisės aktai. Ačiū labai. Dabar žodis EPP e, nariui. Ačiū labai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuomonę, kurioje kalbama apie 31-ąją metinę ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitą. Akivaizdu, kad valstybės narės susiduria su nemažai problemų ir vėluoja perkelti naujausius sprendimus į nacionalinius teisės aktus ir Belgija dėja nėra tarp pirmūnų šioje srityje. Tad tai yra labai svarbus signalas, be to mes taip pat ketiname savo frakcijos vardu pateikti nemažai pakeitimų ir aš tris svarbiausius elementus dabar pristatysiu. Visų pirma, dėl uh, ES teisės, teisės aktų įgyvendinimo kontrolės. Tikimės, kad naujasis bandomasis projektas, kurį pradėjo komisija, padės skatinti artimesnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių, regioninių bei vietos institucijų. Antras dalykas. Labai svarbu, kad būtų įgyvendinami tokie teisės aktai, kurie yra draugiški piliečiams. Tad reikia užtikrinti, kad komisija skaidriai atliktų savo darbą ir man atrodo, kad reikia užtikrinti, kad teisės aktai būtų kiek įmanoma labiau pritaikomi praktikoje. Ir trečias aspektas. Labai svarbu taip pat ir daugiau dėmesio skirti aplinkosaugos teisės aktam, subsidiarumo principui ir taip toliau. Tačiau be abejo suvokiu, kad ekonomikos augimas yra susijęs su vidaus rinka ir suderintomis taisyklėmis. Na ir kalbant apie valstybių narių E, kuriamas taisyklės, jas reikia atidžiai stebėti, bet kuriuo atveju dėkoju pranešėjai už parengtą nuomonę ir nekantrauju ir toliau tęsti bendradarbiavimą. Ačiū labai, ECR frakcijos vardu, ponas Dormanas, prašau. Ačiū labai. Taip, komisija turi teisę atlikti stebėseną ir užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų primtus teisės aktus. Tad iš esmės tai atitinka uh, tą mintį, jog sąjunga yra pagrista teisės viršinybės principu. Na ir kalbant apie kylančias problemas, Dėja komisijai trūksta politikos priemonių ar išteklių, kad būtų nustatyti ir įspręsti visi e, pažeidimo atvejai, atvejai, kai nėra tinkamai gyvendinami ES teisės aktai ir manau tai turėtų tapti realiu mūsų politiniu prioritetu. To būtų galima pasiekti artimai bendradarbiaujant su Europos parlamentu. Labai svarbu, kad teisės aktus priimančios institucijos tinkamų tampų viską vykdytų ir kad būtų stebima situacija. NVO ir įmonės be abejo gali skūstis dėl e, to, kad nėra taikomi ES teisės aktai, tačiau labai svarbu, kad būtų užtikrinamas tinkamas skaidrumas, vykdant pažeidimo procedūras, kad būtų tinkamai informuojami piliečiai. Komisija turėtų tai padaryti laiku ir tinkamai, kai yra pateikiami skundai. Ir be abejo, komisija taip pat turėtų atlikti savalaikius tyrimus, ypač kalbant apie aplinkosaugos rytį, taip pat visuomenės veikatos rytį. Manau, kad teisės aktai turėtų būti kiek įmanoma aiškesni, tikslesni ir aiškiai taikomi, tai padėtų ir mūsų piliečiams, ir socialiniai sanglaudai. Ir be abejo, E, prisidėtų prie subsidiarumo ir proporcingumo principų įgyvendinimo. Be abejo, piliečiai ir organizacijos e, tikisi, kad mes parengsime patikimus taisyklių rinkinius. Ir niekas nenori, kad būtų iškraipama konkurencija. Tad komisija turi be abejo įsivaizduoti visas tas e, galimas kliūtis, su kuriomis susiduria piliečiai. Ir taip pat reikia siekti kiek įmanoma aiškesnių teismo sprendimų, tai yra labai svarbi ES teisės aktų dalis. Na ir viena iš didžiausių problemų, su kuriomis susiduria valstybės narės. E, tai yra tam tikros problemos susijusios su formaliu teisiniu taikymu. Ir be abejo, tai gali sukelti nereikalingų sunkumų, ypač keičiantis vyriausybėms, jų sudėčiai. Taip pat gali kilti problemų dėl koordinavimo trūkumo bei dėl bendradarbiavimo trūkumo tarp administracinių institucijų. Tada dar sudėtingiau darosi įgyvendinti direktyvų nuostatas, tad natūralu, kad įmama vėluoti. Uh, Ir kalbant apie ES teisės aktų taikymą, perkelimą į nacionalinę teisę, reikia pasakyti, kad komisija turėtų stengtis kiek įmanoma labiau, kad direktyvos būtų tinkamai įgyvendinamos. Ir teisės nuostatos būtų taikomos valstybėse narėse. Tai ypač svarbu kalbant apie vėlavimus kai kuriuose valstybėse narėse. Manau, tokiais atvejais komisija taip pat galėtų teikti papildomą informaciją, įrengti kažkokias tai specialias e, naudotojams draugiškas duomenų bazės. Ačiū. Ir be abejo, taip pat nekantrauju tęsti mhm. darbą iš vien. Ačiū labai. Dabar gūja frakcijos vardu, ponė Konečinė, prašau. Aš norėčiau pasakyti, jog Europos komisija net jeigu Europos komisija ir norėtų to titulo, vis dėlto yra Europos teisės taikymo problemų. Ir yra tam tikrų sisteminių problemų. Apskritai, aš manau, kad padėtis gana chaotiška. Man atrodo, jog komisija tarytum nesugeba ir pati vertinti šio savo darbo aspekto. Teisės aktų neįgyvendinimo atveju yra kritikuojamas valstybės narės, tačiau turime konstatuoti, kad ir pati komisija daro klaidų. Jeigu norime, kad e, Europos teisė būtų geriau įgyvendinama, tai pati komisija turėtų taisyti savo darbo broką. Labai dažnai kyla problemų dėl teisinių nuostatų išaiškinimo, kuomet jas reikia konkrečiai įgyvendinti. Mėly kolegos, aš e, manau, kad uh, kai kurie dalykai, kuriuos e, daro komisija, būna ne visiškai suprantami ir kartais komisijos siūlomos e, teisinės nuostatos nebūna pakankamai aiškios ir būna sunkiai gyvendinamos. Norėčiau taip pat atkreipti dėmesį į tai, jog kartais komisija taiko dvigubus standartus. Tai, kas yra primtina vienoje valstybėje, jinai gali neleisti daryti kitoje valstybėje ir dėl to atsiranda tam tikrų skirtumų tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių, skirtumų tarp atskirų valstybių, Europos komisija teisės aktų įgyvendinimo klausimų nesilaiko vieningos pozicijos valstybių narių atžvilgių. Ir tuo būdu komisija piknaudžiauja sąlygomis ex ante. Europos komisija taip pat piknaudžiauja savo prerogatyvomis ir daro spaudimą mažesnėms ar neturtingesnėms valstybėms dėl ES fondų naudojimo. Europos teismas galbūt galėtų išspręsti tokio pobūdžio problemas, tačiau dažnai valstybės bijo kreiptis į jį. mažos ES valstybės pačios turi ieškoti sprendimų ir ne visuomet e, jos drįsta kreiptis į Teisingumo teismą, nes bijo, kad e, praras galimybę naudotis ES kai kuriais fondais ir jų finansavimu. Taip. Galbūt reikėtų išanalizuoti padėtį visose valstybėse narėse ir e, reikėtų užtikrinti, kad direktyvų perkelimas būtų vienodas visur. Antraip, jeigu direktyva perkeliama tik kai kuriuose valstybėse narėse, o kitose realiai ne, tai e, yra nepriimtina ir tai nubrėžia tam tikras demarkacijos linijas tarp valstybių narių. tokie skirtumai gali turėti pasiekimių, be kita ko, net ir visuomenės veikatai valstybėse narėse. Bet dažnai dėl tų problemų kaltos yra ne valstybės narės. Ir aš noriu pabrėžti, jog teisės aktų neperkelimas ar neįgyvendinimas e, nėra valstybių e, narių problema. Taip atsitinka dėl to, kad komisija e, kartais elgesi absoliučiai nepriimtinai ir tai nepriimtina ES institucijai. Jokiai. Kinčinį. Pone Kinčinį. Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą. Mes manome, kad ES piliečiai turėtų aiškiai e, būti supažindinami internetu ir, ir kito, kitais būdais su e, standartais, kurie yra ES teisės e, rezultatai. Ir tie standartai turi būti įtvirtinti tinkamai. Tačiau e, nėra pakankamo skaidrumo ir kuomet būna pažeidimų procedūros, piliečiai nėra pakankamai informuojami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 Ponas Panketį. Labai ačiū, panas pirmininkė. Labai ačiū už tai, kad šitas klausimas buvo įtrauktas aplinkosaugos komiteto darbo tvarkėn. Turbūt pirmas kartas, kada komisija iš tikrųjų patenkinta, kad ES teisės įgyvendinimas yra na, valstybių narių dėmesio centre. Ypač, kada kalbame apie teisės aktų susijusius su aplink, aplinkų sauga. Taip, tai e, iš tikrųjų yra labai uh, svarbus dalykai, uh, labai blogai, kai teisės uh, aktai, ES teisės aktai laiku neperkeliami į nacionalinius. Uh, Mes kalbame apie 2014 ataskaitą, manau, kad e, skaičiai nelabai keisis. Įgyvendinimas yra tiesiog dalis e, įgyvendinimo viso paketo ir tai yra vienas iš e, pagrindinių šios komisijos darbų. Tai yra geriau reglamentuoti arba geresnis reglamentavimas tiesiog tebe kaip teikiami teisės aktai kaip jie yra įvertinami ir uh, jie galėtų tiesiog visi prie naujų arba prie esamų pateisimų. Mes nekalbame apie dereguliavimą, mes nekalbame apie standartų uh, suprastinimą, menkinimą. Mes čia kalbame apie tai, uh, žodžiu, ar esame teisės aktai vis dar iš tikrųjų tinkami. Uh, O kai kalbame apie aplinkos, su aplinkosaugos susijusius teisės aktus, tai yra iš tikrųjų daugybė teisės aktų. Ir labai svarbu pažiūrėti, kaip jie veikia ir padaryti išvadas, remiantis labai e, nuodugnių krupšių vertinimu. Nenorėčiau porą žodžių pasakyti apie skaidrumą. Žinoma, jūs kreipiate į tai dėmesį, ypač kai kalbate apie aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijas. Jau prieš 13 metų jau buvo tai, tai kaip iš tikrųjų elgtis, kaip bendradarbiauti su pateikusiu skundus. Ne, komisija prieš sprendimą naują e, sprendimą mes tiesiog aiškiname, kodėl mes elgiamės taip ir kitaip, ir mes e, suteikiame keturias savaitės pateikusiam skundą reaguoti, tik tai po to jau yra baigiama visa byla. Mes nedirbame už uždarų durų, mes bendraujame, yra tam tikros administracinės garantijos, e, nustatomas tam tikras laikotarpis. Ir žinoma, kartais e, šito galbūt ir ne visiškai laikomasi, kada yra labai sudėtingas e, atvejas, e, kada tiesiog reikalas grįžta ir vėl iš naujo svarstomas. Na, labai džiaugiamės, kad yra toksai struktūrinis dialogas su valstybėmis narėmis. Yra tam tikros konkrečios taisyklės, kurios leidžia mums rasti greitą sprendimą, o jeigu valstybės narės tiesiog nesilaiko to, mes tada periname prie kito žingsnio, tai yra jau formalios pažeidimo procedūros. Norėčiau pasakyti, kad šitame geresnėme, toblesnėme pakete yra viena dalyka. Mes kalbame apie vieną dalyką, norime, bet yra ir kiti, tai yra tam tikrai instrumentai, kurių pagalba mes tiesiog padedame valstybėms narėms, na, kuo geriau perkelti ES teisės aktus. Taip mes, kaip komisija, teikiame patarimus, kaip iš tikrųjų teisingai interpretuoti vieną ar kitą teisės aktą. Tai lygiai taip pat svarbu, svarbu ne tik tai kreiptis į teismą. teismas nėra tiesiog tikslas, tai yra tik viena iš priemonių, kurios imasi, kurią taiko komisija. Labai ačiū. Ačiū Jums ir prieš sutikiant žodį mūsų pranešėjui, tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką komisija anksčiau pasakė. Taip, mes kalbame apie geresnį e, reglamentavimą, bet taip pat ir mažiau, e, taip, mažesnį teisės aktų skaičių. Aišku, kad mes ketiname skirti daugiau laiko diskusijoms su komisija e, ir kalbėsime tai, kaip komisija galvoja bus įgyvendinami tie nauji teisės aktai. E, mes dažniau galbūt e, kreipsimės į komisiją, prašysime, kad dažniau pas mus ateitų ir paaiškintų mum, kaip jie ketina gyvendinti naujusius teisės aktus. O dabar e, norėčiau suteikti žodį poniai Gutlin, gal norėtumėte reaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai ir mano kolegoms dalyvausiam diskusijose. E, Labai buvo naudinga išgirsti jūsų nuomonę. Aš pastebėjau, kad, man atrodo, yra tam tikras bendras vadiklis, tai yra, yra noras uh, spręsti problemą iš esmės. Pač aplinkosaugos rytyje labai svarbu, kad mes e, šitame komitete tikėtume, kad kai mes priimame sprendimą e, po to, kai atliekame daug sunkaus darbo, uh, kad e, piliečiai e, įvertins e, savo valstybėse narėse ir patikės, kad šitas teisės aktų perkelimas bus jų naudai. Dėl pakeitimų. Na, aš tiesiog nesupratau, kur yra lenkiama kokie kryptimi jūs norėtumėte eiti. Taip, mes atkreipsime dėmesį tai ir pažiūrėsime, kaip mes galime rasti bendrų sprendimų. Bet Taip pat e, norėčiau e, tiesiog dar pabrėžti tai, ką sakiau savo nuomonėje. Tai yra e, tas tiesiog supaprastinimas taisyklių. Na, vis dėlto reikėtų išlaikyti mūsų ambicijas Na, vien tik tai supaprastinimas, e, žinoma, galbūt e, skaidr, didesnis skaidrumas, tai nereiškia, kad tai sumažins mūsų ambicijas, sumažins mūsų ketinimus iš tikrųjų spręsti problemas susijusiu aplinkos saugoje ir piliečių sveikata. Mes turime laikyti šito tų e, standartų ir tai turėtų būti pagrindinis dalykas e, mūsų nuomonėje. Taigi labai ačiū už e, visą darbą ir tikiuosi, kad su visais kolegomis mes ir toliau tęsime gerą bendradarbiavimą. Labai ačiū. Dabar galėtume prisiminti programą ir galutinis terminas yra gegužės 19 diena. O toliau komitetas 17 birželio, 16-17 birželio. O toliau jau plenarinėme posėdėje rugsėjo mėnesį. O dabar perėsime prie kito, jau paskutinio mūsų programos punkto. Tai yra nepritarimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį kelių kvapiųjų medžiagų išbraukimas iš sąjungos sąrašo. Na, iš karto o, suteiksiu žodį Elizabetai Gardinį, kad paaiškintų, kodėl o, buvo priimtas tas nepritarimas. Dėkuoju, aš kalbu, aišku, ir kolegės Renate Zomer vardu, kuri negalėjo dalyvauti šiame posėdėje nes turi kitų įsipareigojimų. Jis yra šešėlinių pranešėjų posėdėje. Bet e, jinai e, pritarė tam e, nepritarimui, dėl kurio dabar kalba. Komisija, kaip žinote, siūlo išbraukti penkias kvapiasias medžiagas iš ES sąrašo, kuris jau buvo patvirtintas. Kalbame čia apie penkias medžiagas, kurios yra naudojamas daugiau nei dviejose tūkstančiuose e, kvapiųjų formulių. Ir e, labai svarbu čia pabrėžti, jog šis sprendimas nėra padiktuotas dėl, dėl rizikos faktorių iškylančių sveikatai. Komisija savo um, motyvų išaiškinime nekalba apie grėsmę sveikatai. Paprasčiausiai tai yra susijęs su procedūriniais techniniais dalykais. Tos penkias kvapiosios medžiagos yra rinkoje nuo 8 dešimtmečio ir, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose jos laikomos e, e saugiomis. Ir tarp e, kitų organizacijų, pavyzdžiui, e, pasaulinė e, sveikatos organizacija, jungtinių tautų padaliniai, kurie užsijima šiais klausimais, taip pat mano, kad tai yra saugios medžiagos. Mes e, nepritarėme todėl, kad manome, kad čia proporcingumo principas yra pažeidžiamas ir geresnio reglamentavimo principai taip pat. Aš manau, kad mes turime užtikrinti ES standartus, ES teisinės nuostatas, kurios dabar galioja, jų taikymą užtikrinti, tačiau mes dėl šių penkių kvapiųjų medžiagų esame informuoti, jog informacija paprasčiausiai nebuvo laiku pateikta. Dėl tik tai tų penkių medžiagų nebuvo laiku pateikta informacija. Iš dviejų 1500 medžiagų, tik dėl penkių buvo laiku nepateikta informacija. Tuo tarpu e, vis dėlto matome, jog pramonė dėjo labai daug e, pastangų pateikdama informaciją ir tik tai šiais labai retais atvejais, penkiais atvejais šiuo atveju nebuvo jinai pateikta. Todėl mes manome, kad tikrai e, ne, nebūtina išbraukti šitų medžiagų ir kad tai būtų neproporcinga. Ir manome, kad turime kelti tą klausimą, nes e, antraip ES galiuojančios nuostatos būtų taikomas per daug griežtai ir tai, tai turėtų vien tik tai neigiamų pasiekmių sektoriui ir jokių privalumų vartotojams. Jeigu tos penkios medžiagos būtų e, išbrauktos, tai tik tai padidintų sąnaudas įmonėms ir administracinę naštą. Žinome, jog kvapiųjų medžiagų e, sektoriuje dirba daugiausiai mažos ir vidutinės įmonės, tai Taip pat maisto sektoriuje apskritai yra labai daug mažų e, ir vidutinių, ir labai mažų įmonių. Čia kalba taip pat sukasi apie mūsų įmonių konkurencingumą ir turime galvoti apie geresnį reglamentavimą, taip pat, nes turime užtikrinti sąlygas mūsų įmonėms ir toliau e, būti konkurencingoms ir be to tikimės, kad ir naujų darbo vietų bus galima sukurti tose sektoriuose. Todėl e, mes turint omenyje, kad e, tie duomenys ir ta informacija yra pateikta jau ir kad jinai yra e, Sanko generalinėme direktorate, tai e, norėtume, kad e, komisija peržiūrėtų savo sprendimą prieš priimdama galutinį sprendimą, nes jis turės neigiamų pasiekmių. Dabar ekonomika atsigauna, tačiau tas atsigavimas dar labai trapus Ir manau, kad iš tikrųjų labai natūralu ir, ir, ir, ir racionalu būtų elgtis um, nusaikiai čia, galvojant apie naujas darbo vietas, apie ekonomikos augimą, nes tai yra absoliutus mūsų prioritetai. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Merjor. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Frau Gardine hat schon zu Recht Ačiū, pirmininkė. Pone Gardinė labai teisingai pasakė. Kalbame apie penkias kvapiasias medžiagas, kurias, na, tai yra aromatai, cheminių būdų gaminami. Na ir terminai buvo pažeisti ne porą mėnesių, bet visais metais. Žinoma, galbūt tai skamba biurokratiškai ir prieštarauja tam, ką mes jau esame akcentavę šiandien, tai yra geresnį reglamentavimą. Na, vėl kalbame čia galbūt apie biurokratinės e, priežastis. Na, mane domina tai, ko mes bijome iš tikrųjų, norėdami išbraukti šitas penkias kvatasias medžiagas. Mes išgirdome apie, na, galbūt na, tai, kad gali iš tikrųjų daryti negimą įtaką sveikatai. O pramonė e, sako, jūs taip pat tai pasakėte, e, kad šitas medžiagos jau rinkoje tikriausiai yra apie 40 metų, labai ilgą laiką. Ir, mm, ir galbūt e, pasaulinė sveikatos organizacija neprieštarauja, bet EFSO galvoja, kad vis dėlto trijose iš tų penkių kvapiųjų medžiagų a, e, iš tikrųjų į, penkio, trijose iš penkių medžiagų yra kažkas iš tikrųjų a, e, na, blogai veikia sveikatą ir reikia kritiškiau būti nusiteikus. Na, galbūt komisija galėtų čia padėti. Na, nekalbėčiau apie tai, jeigu viskas būtų iš tikrųjų aišku. Na, įdomu, kokia yra nuomonė, kokia pozicija. Gal norite ką nors pasakyti? mano pasiūlymas, e, kad Europos komisija pirmiausia pasisakytų, nes e, mes turime daug klausimų ir galbūt dauguma iš jų, dauguma iš jų jau ir atsakytų komisija prieš mums pateikiant jai klausimus. Man reikia e, paaiškinimo, kodėl komisija tokį sprendimą priėmė. Galbūt būtų gerai tiesiog paprašyti komisijos dabar apie taip kalbėti kai mes prieštaraujame kam nors, tai paprastai mes anksčiau jau esame išklausę komisijos, bet jeigu komisija norėtų ką nors dar pridurti, taip mes galim. Jeigu jūs turite kažką tai pridurti, galbūt tada galėtumėm paprašyti komisijos atsakyti, o vėliau jau imtumės veiksmų. Taigi, jeigu sutinkate, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Vestratavą tai yra komisijos nariui ir padalinio vadovui ir galbūt galėtų atsakyti į pateiktus mūsų kolegų klausimus, ponios Gardinį, o vėliau mes tęsime ir kalbėsime, galbūt pateiksime e, papildomų klausimų ir tada išgirsime iš komisijos visus atsakymus. Ačiū pirmininkė manau, kaip jau buvo pasakyta, norėčiau na, tiesiog kažkokį tai foną pasiūlyti tam siūlomam projektui apie tai, kad turėtų būti išbrauktos penkias kvapiosios medžiagos iš sąjungos sąrašo. Šitas sąrašas a, jau buvo planuojamas a, 2000 metais, jau buvo a, vertinimo tai buvo numatyta, kad 2005 metais jau bus uh, pateiktas vertinimo kažkokia ataskaita. Na, e, reglamentas, Europos e, parlamento ir tarybos reglamentas pakeitė šitą galutinį terminą iki 2010 metų 31 gruodžio. Būtent iki tos datos turėjo būti sudarytas sąjungos sąrašas. Taigi šitas sąrašą e, buvo reklaminta 872 2010 metais ir virš 2000 vairių kvapiųjų medžiagų jame buvo. Buvo manoma, kad reikėtų įtraukti dar 411 medžiagų, kuriuom dar nebuvo baigtas rizikos įvertinimo e, darbas. Tam reikėjo tam tikrų mokslinio duomenų. Vėlgi buvo numatyta reglamente tam tikros datos, iki kada a, turėtų EFSA pateikti savo vertinimą. Tam, a, na, kad galėtų būti pateiktas toksai vertinimas. Labai aiškiai reglamente buvo sakoma, kad tai sąlyga. A, Tai yra šitas terminas galutinis, o jeigu informacija kito laiko nebus e, pateikta, tai kvapiosios medžiagos tas bus išbrauktas iš e, sąjungos sąrašą. Taigi, jeigu kalbame apie saugumą, nes kažkas paminėjo, kad tai tiesiog yra tokia biurokratinė priemonė, nevadinčiau jos biurokratinė priemonė, kadangi EFSA parodė susirūpinimą e, dėl e, saugumo. Būtent tai ir yra priežastis, dėl kurios 2011 metais e, buvo tam tikrus sąlygos numatytos. Buvo numatyta, kad reikia tolesnių studijų. Buvo numatyti tam tikri terminai, o šie, šiom penkiom kvapiosiam medžiagom mes jau nukėlėme kiek galima tolesniam terminui. Kaip jau sakiau, iki 2013 metų gruodžio 31 dienos. Taigi, iki šios datos mes jokių naujų studijų mokslinio, jokių naujų duomenų nesame gavę. Pasibaigus e, galutiniam terminui buvo pateiktos studijos, kitus po metų, lapkričio mėnesį kitos e, šių metų sausio mėnesį, o vienai kvapiai medžiagai jokių dar studijų rezultatų nebuvo pateikta. Tačiau reglamente numatoma, kad po to, kai jau galutinis terminas bus e, pasibaigęs, e, naujas jau dabartinis sistema leidžia naujai kreiptis dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų, laikantis tam tikros leidimų išdavimo procedūros kaip jau sakiau, vienai kvapiai medžiagai nėra jokių studijų e, pateikta kitoms. E, gavome rezultatus, tos studijos buvo pateiktos su vienerių metų vėlavimu. Tada komisija pradėjo jau procedūrą tų e, kvapių medžiagų išbraukimo. Na, jau 2014 reikia e, metus paminėti. Pirmiausia, aptarėme e, šitą priemonę su valstybėmis narėmis darbo grupėse. Po to e, mes pateikėme pasiūlymo projektą, kuriame, kaip jis kalbėjo, na, buvo numatytas 60 dienų komentaram Na, šita priemonė jau buvo pateikta pasaulyje sveikatos organizacijai Na, patau, kai visos studijos jau buvo gautas. Taip pat norėčiau e, pasakyti, kad mes patikėme tam tikras nuomonės dėl e, galimų pasiekmių rinkai, e, kokias pasiekmes tai gali turėti, jeigu jos bus iš, tos medžiagos bus išbrauktos ir todėl buvo suteikta 9 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Na, čia kalbama apie įvairias e, maisto produktus, kuriuose šitas kvapiosios medžiagos e, naudojamės reiškia. Dar šitie e, maisto produktai gali, galima bus juos pateikti rinkai per šitos numatytus devynis mėnesius. Kaip jau sakiau, šitie mokslinių duomenų reikalavimai nėra biurokratinės reikalavimai. Tai yra visą tai daroma stengiantis e, patenkinti visus saugumo reikalavimus. Na, dažnai operatoriai tiesiog nepateikia, jie nenori pateikti duomenų laiku. Kaip sakiau, dabar jau tos stoties pateiktus, bet visiškai neaišku, kiek kiek jos apramins tą susirūpinimą dėl šitų kvapiųjų medžiagų. Mm, komisija laiko tą priemonę proporcionalia, na, o pramonė a, turėjo a, galimybę išvengti bet kokio rinkos iškraipimo, jeigu būtų pateikę laiku vaikų studijas arba jeigu būtų iš naujo pateikę tą aplikaciją pagal naująją procedūrą. Bet šito jie irgi dar nepadarė. Dar vienas dalykas. Mes turime nepamiršti, kad 411 buvo medžiagų 14 e, metais, dėl kurių reikėjo tai yra 12 metais, atsiprašau, dėl kurių reikėjo naujas studijas palikti. Na ir 406 jau buvo studijas, 5 taip ir nesulaukėme. Taigi, kaip sakiau, būtina šitas studijas pateikti ir kol kas, jeigu studijas pateiktus, mes nekalbame visiškai apie išbraukimą. Uh, Bet tai e, būtų tiesiog, e, na, matytume, tam tikrą diskriminaciją, ypač atžvilgių tų e, pramonių, tų, sakysime, įmonių, kurios nepateikė savo studijų. Taigi priemonė yra nediskriminacinė ir proporcinga. Gal pane Hoken norėtų pasisakyti? Ačiū labai. Tik norėjau pasakyti, jog džiaugiuosi komisijos pateiktais paaiškinimais ir man atrodo, kad jeigu e, geresnis reglamentavimas reiškia tai, jog situacija keisės ir kai kurie pramonės atstovai tiesiog galės naudotis to tokiu tarsi slaptažodžiu MBI ir taip apsisaugoti. Be abejo, galima dangstytis įvairiausiais pasiteisinimais, sakyti, kad jau daug metų vienu ar kitu produktu prekiaujama e, rinkoje, pavyzdžiui, DDT. Tačiau man atrodo, kad labai svarbu, kad komisija kiek įmanoma rimčiau žiūrėtų į šią situaciją, į teisės aktus. Ir kalbant apie tą geresnį reglamentavimą, man atrodo, kad kartais tai reiškia, kad apskritai nebebus reglamentuojama. Ir man atrodo, kad ir parlamentas, ir taryba, ir komisija turėtų renkti realius, realistiškus teisės aktus. Ir be abejo, jeigu šios pramonės atstovai norėtų ir toliau tęsti savo veiklą, manau, jiems tikrai lieka puikios galimybės. Ir prieš dešimt metų, kai mane išrinko šio parlamento nare, po dvidešimties metų e, kadencijos Danijos parlamente susidarė toks įspūdis, kad niekada nėra tinkamo laiko. Visi vis nori kažką nukelti, visi vėluoja ir tiesiog guma taip tempiama ir tiesiog nieko gero nesulaukėme. Ir tiesiog vis girdime tos pasiteisinimus, prašymus pratesti laiką ar tiesiog prašymus mm, nukelti terminą. Taip, džiaugiuosi, kad apskritai buvo pateiktas šis pasiūlymas dėl rezoliucijos, nes e, dabar yra aiški situacija, aišku, ką reikėtų padaryti. Ir be abejo, jeigu yra kažkokių rizikų susijusių su sauga ir iš dokumentų matau, kad taip ji, ta rizika egzistuoja, manau, kad negalima slėptis už kažkokių tai lozungų ir sakyti, kad aš esu tokia jau labai maža įmonė ir nieko negaliu padaryti. Tačiau kartais atrodo, kad tos mažas bei vidutinės įmonės tiesiog bando slėptis už savo mažumo. Be abejo, neretai ir tos didelės įmonės atsisako, pažiūrėjau, pateikti duomenis ir taip toliau, bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti. Aš tikiuosi, kad išlaikysime tą tokią pozityvę dvasę ir neatmėsime visko vien todėl, kad e, e norėsime, kad apskritai nebūtų niekas reglamentuojama. Ačiū labai, panas Gerberti, prašau. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Aš pasisakau Frederik Grys, mūsų šelinio pranešėjo vardu, dėja jis negalėjo atvykti. Turiu pripažinti, kad na, man kilo nemažai sunkumo kalbant apie šį dokumentą, todėl turiu keletą papildomų klausimų komisijos atstovui. Visų pirma, ar teisingai supratau, jog yra tam tikrų e, su sauga susijusių rizikų, kurias kelia šios penkios medžiagos, e, kurias norite uždrausti? Ir bet kuriuo atveju dar yra numatytas tas devini, devinių mėnesių e, perinamasis laikotarpis. Ar galėtumėte išsameu paaiškinti apie tas rizikas, kurias minėjote? Ir ar tos, e, ta rizika yra pakankamai didelė, e, kad būtų uždraustos tos medžiagos e, rinkoje ateityje. Tačiau kažkodėl tai vis tiek yra numatomas tas devinių mėnesių pereinamasis laikotarpis, nepaisant to, kad tos medžiagos, kaip suprantu, lyg ir yra nesaugios. Dar vienas dalykas. Buvo tikrai nemažai laiko suteikta ir iki 13 metų gruodžio mėnesio pabaigos šių medžiagų gamintojai tikrai galėjo E, gauti visą reikalingą informaciją, tyrimus ir taip toliau. Ir norėjau paklausti, kodėl to nėra daroma. Ar mes kalbame apie itin mažas įmonės, kurios tiesiog neturi galimybių, neturi išteklių to padaryti. Galbūt galėtumėte išsameu paaiškinti. Ir dar vienas, paskutinis klausimas. Minėjote, kad tai buvo aptarta tarybos darbo grupės posėdžio metu. Ar tai reiškia, kad taryba pritarė tam, kad reikėtų e, uždrausti tas medžiagas e, ir jos nebeturėtų būti teikiamos rinkai. Ir kaip buvo priimtas tas sprendimas, ar buvo balsuojama, ar buvo vienbalsiai balsuota, ar tai buvo toks bendras sprendimas pasiektas. Ačiū. Dėkoju, ponė Rostet, prašau. Klausydamasi kolegų įvairių pozicijų, nusprendžiau, kad man viskas darosi vis neaiškiau ir neaiškiau aš esu vis dėlto truputį nustebusi. Aš ne visiškai pritariu kai kuriems kolegoms, parlamentarams, nes mano turima informacija rodo, jog yra įmonių, kurios paprasčiausiai nesugebėjo pateikti visos reikalingos informacijos per numatytą laikotarpį. Priešingai negu sakė kai kurie kolegos, pietų Europos valstybėse yra iš tikrųjų labai daug mažų įmonių, kurios e, dirba šiame sektoriuje, kvapiųjų medžiagų sektoriuje. Tame sektoriuje dominuoja mažos įmonės tenai. Ir todėl nereikia galvoti, kad tų problemų nebūtų, jeigu tos įmonės būtų didesnės. yra labai daug mažų įmonių dirbančių šiame sektoriuje. Mums yra sakoma, jog yra tokių medžiagų, dėl kurių jokie tyrimo rezultatai nebuvo pateikti, kitais atvejais medžiaga buvo pateikta, informacija buvo pateikta su pavėlavimu ir jeigu teisingai supratau iš išversto dokumento, tai e, EFSA dar ne, ne, neturi visos informacijos, tad e, palaukime, kol EFSA gaus visą informaciją, todėl kad tas sprendimas turi ekonominių pasiekmių, pasiekmių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia yra iš principo dvi problemos. Viena vertus buvo vėluojama ir tą pavėlavimą galima paaiškinti ir šiuo atveju kalbuojant apie geresnį reglamentavimą, galbūt e, reikėtų atsižvelgti į tos sunkumus, su kuriais susiduria įmonės. Parlamente ištisus metus, metų metus, aš girdžiu sakant, kad reikia padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, paremti jas, o kom, kuomet jau reikia konkrečiai joms padėti, tai tų padėjėjų kaip ir nebelieka. Arba beveik nebelieka. Palaukime EFSOS nuomonės jeigu EFSA, turėdama visą informaciją iš mokslinio tyrimų, pasakys, kad tokia ar kita kvapuoji medžiaga kelia problemų dėl saugumo, tai, tai tuomet matysime, tačiau šiandien tokios ir informacijos nėra. Ir kadangi aš remiuosi tą informaciją, kurią mes turime, tai aš manau, kad čia reikėtų neskubėti ne imtis sankcijų, o palaukti. Ir aš pritariu kolegoms ir kolegiai Gardinį tarp jų. Uh, kuri prieš tai kalbėjo, nes čia yra per daug abejonių. Ir negalime vien tik dėl to, kad nėra pakankamos skaidrumo arba kad ateinant informacija yra prieštaringa, e, iš karto skubėti imtis tokių veiksmų, jog mes gauname iš tų pačių mažų ir vidutinių įmonių įvairią informaciją. Todėl turime dabar gauti kaip įmanoma labiau subalansuotą ir objekt, kiek įmanoma objektyvesnį informacinę informaciją ir e, jie remiantis padaryti atitinkamus sprendimus. Ačiū labai, panas Lahai, prašau. Pane Lahai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš nenoriu e, bereikalo tęsti diskusijos, nes ponė Grostit pasakė, iš principo, ką aš norėjau pasakyti. Noriu tik tai atkreipti kolegų dėmesį į neigiamą įvaizdį, kurį mes. E, galime sustiprinti piliečių akise mūsų neigiamą įvaizdį, kad nesugebame spręsti tų problemų. Ir iš tikrųjų, jeigu EFSA e, pasakysiu, jog tos penkios medžiagos yra kenksmingos, tai tai bus vienaip, o jeigu pasakys, kad ne, tai bus kitaip. Ir ko gero neturime imtis tų griežtų biurokratinių priemonių jau dabar. Nors aš suprantu komisijos komentarus ir komisija, aišku, veikia taip, nes toks yra jos vaidmo, bet vis dėlto reikia atsižvelgti į situaciją. Ačiū labai diskusijų metu. Komisija gavo dar papildomų klausimų ir dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, kad jis tos klausimus atsakytų. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, galutinis terminas, iki kurio buvo galima pateikti tyrimus pagal komisijos reglamentą. E, tie terminai buvo nustatyti po konsultacijų su e, kvapiųjų medžiagų pramonės atstovais. Ir buvo numatyti skirtingi laiko terminai, galutiniai terminai po tų vykusių diskusijų ir tikrai buvo numatyta galimybė ir pakankamai laiko e, parinkti tuos tyrimus. Ir noriu pabrėžti, kad 2012 metais sąraše buvo 411 kvapiųjų medžiagų. Ir jos buvo arba vis dar vertinamos, arba vis dar reikėjo pateikti tuos tyrimus. Ir tik kalbant apie tas penkias medžiagas, e, tyrimai nebuvo pateikti. Ir tikrai tai nebuvo kažkoks tai nepagrystas reikalavimas, nes kalbant apie 406 e, kitas medžiagas, visi reikalavimai buvo įvykdyti, tačiau šių penkių medžiagų atveju dėja ne. Kalbant apie e, galimas rizikas, galbūt ne, nepakankamai detaliai tai paaiškinau. Taip, kol kas dar neturime įrodymų, kad e, nėra tos medžiagos kenksmingos. Tad kol kas neturime nei įrodymų, kad jos rizikingos, kenksmingos, tačiau neturime ir atvirkštinių įrodymų, kad tos medžiagos nekenkia. Būtent todėl reikėtų papildomų tyrimų, analizių ir po vertinimo būtų galima tada jų įvertinti, ar tos kvepiosios medžiagos kelia riziką ar ne. Na ir tada nuspręstume, ar išbraukti tas medžiagas ir galbūt tų tyrimų pagrindu EFSA kaip tik galėtų priimti sprendimą, kad tos medžiagos yra saugios. Tad kol kas, kaip jau minėjau, yra tam tikrų klaustukų dėl medžiagų saugumo, nes, nes mes nesame tikri, ar jos saugios ar ne. Tačiau įrodymų neturime paremti nei vienam, nei kitam argumentui. Kalbant apie diskusijas, taip, nuolatinėme komitete tai buvo aptarta ir beveik vienbalsiai buvo balsuota, 27 nariai, 27 valstybės narės balsavo už, viena valstybė narė susilaikė. Ir ta informacija yra paskalta ir mūsų internetinėje svetainėje. Ir tai, tai buvo dėl tų su proporcingumu susijusių aspektų. Tačiau didžioji dauguma valstybių narių balsavo už kadangi tai yra e, e, reguliuojančioji priemonė, jau kaip A punktas tas klausimas bus įtrauktas į darbo tvarkę ir ketinama neprieštarauti tam reglamentui, tokia yra tarybos pozicija. Dabar dėl mano pastabos susijusio su diskriminacija. Taip, dauguma kitų medžiagų laiku buvo parengtos E, reikalingos studijos, tyrimai. 406 tyrimai buvo parengti laiku. Ir tai yra taip pat susiję ir su ES sistemos patikimumu. Jeigu nustatome tokį ES masto sąrašą, kurį, kurį įtraukiami saugus gaminiai, saugus produktai, ir parlamentas kartu su taryba yra nustatęs tokią procedūrą, pagal kurią kai kurie gaminiai gali likti sąraše, o pagal kurią kiti E, produktai turi būti išbraukti ar pašalinti iš sąrašo ir pagal kokias e, sąlygas e, jiems gali būti suteikti leidimai. Na ir turiu pasakyti, kad per pirmąjį susitikimą su pramonės atstovais ir informavome juos apie tai, kad galutinis terminas baigėsi ir tyrimai nebuvo pateikti laiku. Jų komentaras buvo toks, mes nemanėme, kad komisija itin rimtai žiūri į tuos galutinius terminus. Uh, Be abejo, terminai yra nustatomi ir bendrijos teisės aktuose, ir sąjungos teisės aktuose. Ir natūralu, kad mes tikėjomės, kad į tuos terminus bus atsižvelgiama. Tad, kaip jau minėjau, tas patikimumas yra labai svarbus, yra parengta sistema, jau buvo tikrai pakankamai laiko tiems prieinamiesiems laikotarpiams, juk jau 2000 metais prasidėjo visi procesai, e, kai buvo parengtas e, reglamentas ir buvo numatytas 2005 metų terminas, kaip galtinis terminas, tada jis buvo atidėtas iki 2010 ir buvo numatytas perinamasis laikotarpis 411 medžiagų, kuriuo atžvilgiu turėjo būti pateikti tyrimai. Na ir be abejo, po to mes galėjome pasakyti, kad jau gana tų pereinamųjų laikotarpių ir taip jau buvome gana lankstus, tačiau labai svarbu išlaikyti sistemos patikimumą ir anksčiau ar vėliau mums reikia nuspręsti, kad sąlygų nėra laikomasi ir tie produktai turi būti pašalinti iš sąjungos sąrašo. Tačiau be abejo, pašalinimas nereiškia, kad amžiams išbraukiami tie gaminiai. Be abejo, pramonė visada turi galimybę pateikti naują prašymą. EFSA, tai yra Europos maisto saugos tarnyba, įvertins tą prašymą ir tada galbūt leidimas vėl bus suteiktas ir jie bus įtraukti į sąjungos sąrašą. Ir tokia galimybė egzistavo jau keletą mėnesių, tačiau kol kas nebuvo pateiktos jokios naujos paraiškos. Ir buvo klausta, kodėl mes negalime palaukti, kol EFSA įvertins tuos tyrimus. Procedūra yra gana aiški tik iki 12 metų gruodžio 31 dienos buvo galima pateikti tą medžiagą, tuos tyrimus ir tada jie turėjo būti įvertinti pagal ankstesnę leidimų suteikimo tvarką. Nuo 2012 metų dabar yra taikoma nauja bendra leidimo suteikimo procedūra pagal 30, 31 reglamentą numatyta ta procedūra. Ir dabar reikia laikytis naujų taisyklių. Ir tikrai negalima pasakyti, kad prabėgus metams po galtinio termino mes norime taikyti senąją sistemą, norime, kad EFSA viską įvertintų. Be abejo, reikia laikytis sąjungos teisės aktų, tad kalbant apie leidimų suteikimo sistemos patikimumą bei gaminių saugumo užtikrinimą, labai svarbu vadovautis galiojančiamis taisyklėmis ir taikyti tinkamai sąjungos teisės aktus. Ir tai tikrai yra proporcingi sprendimai, nes daug perinamųjų laikotarpių jau buvo numatyta praeitie, nes diskusijos dėl šių klausimų prasidėjo jau 2000 metais ir dėl galutinių terminų buvo tariamas ir dėl jų buvo susitarta su pramonės atstovais ir jie buvo nustatyti. Ačiū. Dėkoju. Nežinau, ar Elizabeta dar norėtų kažką pridurti, ar norėtų galbūt paprieštarauti. Dėkuoju labai trumpai. Noriu dar kartą pakartoti, jog aš, aišku, nežinau, kokios tai yra konkrečiai įmonės, neturėjau galimybės e, susitikti su tomis įmonėmis bet kadangi esu iš tokios valstybės, kur mažos ir vidutinės įmonės, kur mažų ir vidutinių sektoriuje yra labai daug mikro įmonių, e, tai aš norėčiau, kad komisija patikrintų, ar tikrai čia kalba nesisuka apie tokį atvejį, kai mikro įmoniai iškyla labai daug sunkumų susigaudyti teisės aktų jūroje. Ir e, tų teisės aktų kalba nebūtinai yra pakankamai aiški, todėl kad nėra pakankamai e, personalo toje įmonėje ir e, jai kartais sunku skaityti anglų kalbą tas nuostatas. Aš manau, kad Europos tikslas būtų padėti įmonėms dabar patiriant tiek daug įvairių pokyčių, padėti mažoms įmonėms, kuriams yra sunkiau negu didelėms, nes jos susiduria su daug sunkumų ir tik tai penkios įmonės iš 2500 įmonių ne, nepatikė informacijos laiku, tai e, aš manau, kad e, iš tikrųjų 9, 99,9 procentai įmonių labai rimtai žiūrėjo į e, teisinės prievolės ir viską padarė teisingai ir labai nedaug įmonių. Tik tai nepateikė galbūt todėl, kad nepakankamai gerai suprato, kokia yra padėtis. Bet e, jeigu aš teisingai žinau, tai keturios iš penkių tų e, medžiagų jau buvo tyriamos, atlikti tyrimai ir e, informacija jau, jau pateikiama EFSAI dėl atsakymo iš esmės ir manau, kad galėtume dabar iš principo labiau įsigilinti į tą turinį, galvodami aišku, ir apie mūsų piliečių sveikatą, tai yra pats svarbiausias dalykas. Tačiau turime taip pat galvoti ir apie įmonės, ir apie jų problemas, todėl kad e, joms nėra paprasta, jeigu yra išbraukiamas sveikatos e, medžiagos. E, ir jo labiau, kad rizikos faktoriai tikrai nėra akivaizdus ir tos medžiagos buvo laikomas saugiomis netoksiškomis medžiagomis įvairių tarptautinių specializuotų organizacijų, tad mm, galbūt turėtume prezimuoti, kad tos medžiagos yra e, saugios ir manau, kad e, kolegos turėtų labiau įsigilinti į turinį ir dėti pastangas, kad, kad šitie procedūriniai dalykai būtų išspręsti, tai tiek būtų. Ačiū labai, turbūt jau galėsime baigti šias diskusijas. Tik norėčiau priminti, kad 27 gegužės bus balsuojama o plenarinėje sesijoje balsuosime birželio mėnesį, bei jeigu bus patvirtintas rezoliucijos projektas. Ir šiandienos darbo tvarkę jau užbaigėme, tad siūlyčiau baigti šios dienos posėdį, susitiksime su jumis rytoj. 10 e, val. ryto su Envi komiteto nariais, o 9 val. ryto susitiksime su koordinatoriais. Ačiū ir iki rytojus.